Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Perikime prie dešimto darbo tvarkės punkto. Tai yra prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį veikliosios medžiagos benzetono patvirtinimo galiojimo pratesimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 12 darbo tvarkės punkto. E, Dzofoli nuomonės projektas dėl logistikos ES ir e, transeuropinių transporto tinklų koridorių. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Balsuokime dėl šešto pakeitimo. Kartu balsuokime ir dėl ketvirto kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 25, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 8 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 7 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 54 pakeitimas kas už kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 63. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl visos nuomonės taip kaip pakeista. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinti. E passiamo adesso a, a, al voto. Perikime prie buzoj pranešimo dėl psichoaktyviųjų medžiagų. Ir pradėkime balsavimą nuo 32 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Šeštas. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. Septintas. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 35 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 38, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 13, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 39, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 14. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Keturiasdešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Keturiasdešimt pirmas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 16 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 42 kas už prieš pasitikslinkime. Avete votato tutti il voto? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 17. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinti patvirtinta 18, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 19, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 20, kas už, prieš susilaikė atmesta 21, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 25 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 27. kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 29. kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 30. kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 31. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 4. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto. Balsavimas pradedamas. Il voto è chiuso. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. We have finished the voting session. Baigėme balsavimo sesiją. Jeigu kas nori palikti posėdžių salę, prašyčiau tai daryti nedelsiant. Domanda, a Venosa ce la prossimi fare il confronto con De Filippo? Eh, ah, mia, se vogliamo eh, fare Venosa De, De Filippo, eh, eh, Pedicini De Filippo, alla grande. Pedicini De Filippo, quello governativo. Alla grande. De Filippo, sanità. Dear colleagues, sì, però... we can... Uh, Gerbiami kolegos. Siūlau tęsti mūsų darbą. Pagal darbo atvarkę turėsime pasikeisti nuomonėmis su komisija dėl užkrečiamųjų spongiforminės encelopatijos lygų. Ir šis darbo tvarkės punktas buvo įtrauktas koordinatoriams priemų sprendimą. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį ponui Erikui Tevenardui iš komisijos. Jis papasakos mums apie esamą situaciją. Prašome. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre. Euh... Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ačiū už kvietimą pristatyti tai, kokia yra padėtis su užkrečiamąją spangiforminę encefalopatiją. Uh, Norėčiau trumpai pristatyti klausimą. Kaip žinote, pagrindinis reglamentas patvirtintas 2001 metais. Pačiame BSE krizės įkarštyje tuo metu buvo daug argos atvejų užregistruota, tai tuomet pritaikytos priemonės buvo labai griežtos. Uh, Na ir dabar, kaip matote iš šios prezentacijos, matome, kad nemažai buvo BSE atveju užregistruota Europoje. Ir matome, kad po to pastaraisiais metais tų atvejų yra nedaug. Tas sumažėjimas buvo po to, kai buvo patvirtintis priemonės, pirmosios priemonės, pirmasis, pirmas tai, planas buvo skirtas bendrai bendru, bendrijos reglamentavimui. Įvairūs priemonės buvo patvirtintos ir taip toliau. Antrasis planas nuo 10 iki 15 metų nu, patvirtino naujas papildomas priemonės. Ir šiandien tų atvejų labai mažai, e, turint 40, 80, 90 milijonų e, galvijų Europoje. Taigi dabar e, kokios yra priemonės egzistuojančios. Mes pakeitėme e, riziką keliančių medžiagų, kiek panaikiname e, tam tikrų pašarų draudimus, taip pat padidinome tolerancijos lygį rizikingoms grupėms galvėjų, tai yra e, nutėsusių galvėjų ir panašiai e, atvejais. Taip pat e, numatėme sertifikavime mažiesiems atrajojantiesiems. E, tai yra avių atveju kai kalbam apie skrepo lygą. Ir taip pat sustabdėme naikinimo priemonės netipiškais atvejais BSE. E. Taigi tokios egzistuoja priemonės. Taip pat patvirtinama kai kurias dalinės priemonės valstybės narėse, kur yra nedidelė rizika, mes panaikiname tam tikras priemonės, panaikintas e, draudimas e, eksportuoti E, pagal tam tikras saglės, taigi draudžiamas iki šiol ir, ir toliau kanibalizmas. Visa tai padaryta tam, kad baltymai iš neatrajojančiųjų nebūtų naudojama žemės ūkija. Pavyzdžiui, paukštienos baltymai skirti šerti keulės. Ir numatytas tolerancijos vaidmuo, kur yra labai nedaug baltymų pašaruose. Tam tikros ribos numatytos mikroskopijai. Taip pat patvirtintos ribos. jautresniais atvejais. Taip pat taikomas priemonės kontroliuojant skrepo lygą tarp avių. Dabar grįžtant prie priemonių, kurias dar reikia įdėkti. čia kalbama apie priemonės, kurios yra, turi būti numatytos ir bus pradėtos taikyti nuo 17 metų. Taip pat, kaip kalbama apie e, naikinimą tam tikrų galvėjų. Tai yra nesvarbu atipiniams atvejams, netipiniams atvejams ir galbūt reikėtų peržiūrėti šios atvejus, kai bus teisės aktai patvirtinti ateityje. Na ir praktikoje, ką mes dar darysime ateityje. Kai kalbam apie E, pašarų draudimą, tai pirmiausiai e, vabzdžiai. Čia gal būtų taikoma bet kokiems baltymams pašaruose. Šiuo metu neįgalima, neįmanom, negalima naudoti vabzdžių baltymų. Pirmiausia, reikės duoti leidimą tokiems baltymams akvakultūros srityje ir ateitie mes ketinama leisti juos naudoti ir pašaruose paukštie, paukščiams. Bet tik tai tada, kai bus pakankamai tinkami laboratoriniai testavimo metodai sukurti. Kai dėl eksporto e, galvėjų kilmės gyvūnų baltymų produktams. Šiuo metu draudžiama eksportuoti perdirbtus gyvulių baltymus trečiosios kategorijos, nors tai yra e, galvėjai tinkami žmonių vartojimai. Čia mes dar svarstame, mes norime šį klausimą aptarti su valstybėmis narėmis, tačiau čia būtų kalbama tik tai apie grinus produktus, o E, dėl produktų, kuriuose yra tų medžiagų, galima būtų numatyti kaip antrąjį žingsnį tolesnius veiksmus tuo met, kai turėsime pakankamai patikimus metodus e, ištirti, ar yra e, GTH markeris tokiuose medžiagose. Ir pagaliau baltymai skirti ne atrajojančių gyvulių pašarams. Pirmiausia, e, prieš keulienos baltymai skirti paukštienai ir atvirkščiai. Dažnai pastaiko, kad e, pieno kilmės baltymai yra leidžiami, arba, pavyzdžiui, kiaulienos kraujo produktų panaudojimas pašaruose. Mes norėtume sukurti metodus, kurie leistų nustatyti, koks yra baltymo, kokia yra baltymo kilmė paš, pašare. Taigi, kalbant apie paukštį Ne. Kiaulienos e, baltymai pašaruose skirtose paukštienai yra sudėtingesnis atvejis. En ce qui... Non, pardon, je, je fais une bêtise, je, je reprends sur cette... Atsiprašau, aš suklydau, iš naujo pradėsiu. Yra dvi galimybės. E, Kiaulieną šerti paukščiams ir priešingai e, paukštienos baltymai keulienai, e, keuliams šerti. Tai šie pašarai yra sudėtingi, todėl reikia gerai sukurti gerą tinkamą metodą, kad būtų galima aptikti e, keulių baltymus, taip pat, e, pavyzdžiui, galvėjų pieno baltymus aptiktis, kai tai tas pašarai skirti, skirti e, paukštienai, paukščiams. O paukštienos baltymai keuliam šerti yra visai kas kitas. PCR metodas e, E, nėra pakankamai tvirtas, reikia sudėtingesnių metodų. O kai kalbama apie keulienos e, baltymus skirtus šerti paukščiams, e, yra vykdomi bandymai ir tai bus patvirtinta pakankamai, metodai bus patvirtinti pakankamai greitai. Atsiprašau, kad suklydau čia iš pradžių. Kai kalbame apie specifinės rizikos medžiagas, tai numatome mažiesiams atrajančiams pasukurti tokį, parengti tokį sąrašą. Tekstas bus aptartas nuolatinėme komitete ir tai bus pagrista EFSA analizė. Šiuo metu e, turime nedidelę e, riziką, kalbant apie BSE nuo 2012 metų ir nėra pagrindo didinti, e, panaikinti to sąrašo kol kas, nes tarptautiniu mastu, tarptautiniu mastu apie tai dar nekalbam. Toliau dėl galvėjų numanoma, numatoma peržiūrėti OIE e skyrius šiuo klausimu. Dėl BSS stebėjimo, kaip jau sakiau iš pat pradžių, kaip yra tam tikrų galimybių, kur, tai, tam tikrai atvejai panaikinti tam tikros programos e, kai kuriams šalims, pavyzdžiui, Bulgarijoje ir Rumunijoje. pavyzdžiui, turint galvėjus virš 30 mėnesių, rizikingiams galvėjams 24 mėnesių e, reikalavimai. Bulgarija ir Rumunija pademonstravo sugebėjimus atitikti kriterijus, e, jeigu taip pat pademonstruos, mes galvosime apie pakeitimą visą nuomonės. Kol kas apie tai nekalbame. Dar vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai yra naujas, naujas atvejis chroniška nikimo lyga. Pastaikė atvejais e, vienas Europoje, šiaip Europoje tokiu atveju daugiau nebuvo, Norvegija ėmėsi tam tikrų nacionalinių priemonių ir užregistruota kol kas penki atvejai perplaukinių gyvūnų, e, elnių, stirnų ir brėžių. Ir mes ėmėmės priemonių, kad būtų apribotas gyvūnų judėjimas iš Norvegijos į kitas šiaurės šalis, pavyzdžiui, Švediją ir Suomiją. Ir išlaikant e, galimybės tradiciškai gyvūnams judėti izoliuotose regionuose tačiau toks judėjimas yra kontroliuojamas. Taigi reikia nepamiršti šiuo atveju. Šios lygos perdavimas yra kitoks negu kitais šių lygų atvejais. E, kai ši lyga užregistruojama šalyje, ją sunku labai išnaikinti. Taigi išvados Taigi, visa epidemiologinė situacija buvo labai pozityvos evoliucijos, todėl išlaikyti proporcingas mm, kontrolės priemonės šios lygos atveju. <clears throat> Visus pakeitimus reikia vykdyti žingsnis po žingsnio, remiantis moksliniais vertinimais, panaudojant e, visas įmanomas kontrolės priemonės. Žinoma, mes ir toliau palaikome ryšius su tarptautinė bendruomenė šioje srityje ir teisėkuros sistema turėtų keistis, keičiantis ir e, tarptautinėjams standartams dėl chroniškos išsekimo lygos, reikia būti labai atsargiems. Lauksime ekspertų nuomonės e, netrukus. Pirmiausia, reikia užkristi kelią bet kokiam užkretimui. E, tačiau matysime, kokiu reikia priemonių, kaip savo nuomonę pateiks e, e, EFSA. O kai skrepo lygos mūsų požiūris susijęs labiau su gyvūnų gerovės klausimais, nes tai nėra zonotinė lyga. Taigi, aš dabar melai atsakysiu jūsų klausimus ir patikslinsiu, e, jeigu jūs supainėjau tikrai iš tikrųjų kalbėdamas apie keulių ir paukščių baltymus. Ačiū už pristatymą. E, dabar žodis APP e frakcija, ponas Pacas. Ačiū pirmininkė. Turiu porą klausimų. Nelabai supratau, tiesą sakant, kodėl draudžiami vabžių baltymai e, paukščiams šerti, kai, kai iš tiesų tai yra tiesiog natūralus pašaras e, e, paukščiams. Norėčiau paklausti, ar komisija, tai žinau, tai yra valstybių narių, kur šie, šie valdymai parduodami kaip trašos. Ir, ir tuomet yra piknaudžiaujama ir jie naudojami pašarams, ypač kiauliams šerti. Komisija to nori um, išvengti, nes tai yra kanibalizmo atvejai, tie baltymai pradedami kaip trašos ir naudojami ūkininkų kiauliam šerti. Tad norėčiau sužinoti, ar jūs apie tai informuoti ir jei esate, tai kaip ketinate spręsti šią problemą. Ačiū, ponas Pidičinė. Grazie, prezidentė. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos at, e, pranešimas buvo labai aiškus. E, buvo sakyta, kad e, encelopatijų skaičius sumažėjo, tarp galvijų Ir visa tai rodė, rodo, kad e, visuomenės apsaugos, visuomenės veikatos apsauga veikia ES. Tačiau šiais metais, kovo mėnesį, Prancūzijoje e, buvo e, aptiktas encelofatijos atvejis. Ir tai parodė, kad netgi dėl tokių izoliuotų atvejų žmonėms kyla pavojus. Žinau, kad komisija kreipėsi į EFSA ir prašė jos e, išaiškinti, dėl ko e, atsiranda tokių atvejų, ar tai yra dėl trūkstamų ES teisės aktų. Tad norėčiau sužinoti, ar nuomonė bus paskelbta 2017 metais ir ar jau turite kokiu nors preliminarių duomenų. Be to norėčiau paklausti, Ar komisija užsakė e, kokias nors studijas e, dėl perdirbtų e, baltymų, kiek jų yra naudojama kaip trašos komposte ir kiek tokių perdirbtų baltymų yra sudeginama. Dėkuoju. Ar, ar daugiau klausimų nėra? Jeigu ne, tada mes vėl suteiksime žodį komisijai. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėl pono Pots klausimo. Na, pirmiausia, baltymų panaudojimas yra sukčiavimas ir komisija žino apie tai ir dirba su valstybės narėmis, kad užkirstų tam kelią. Ir aišku, visą laiką mes turime remtis nacionalinėmis e, kontrolės įmonė, įstaigomis, kad būtų teisingai laikomasi taisyklių. E, Ta antrinį panaudojimą sunku kontroliuoti, mes tai žinome, bet e, dirbame šią temą. Kai dėl vabzdžių šiuo metu draudimas susijęs yra su mūsų reglamentais, nes e, baltymų toks panaudojimas nėra leistas. Pirmiausia, kalbama apie žuvis. Čia tai susijęs su kontrolės priemonėmis, kai dėl paukščių reikia įstikinti, kad E, galima naudoti tokius baltymus, kurie iš tikrųjų yra vabzdžių kilmės. Kai dėl pono Pedičinį pasisakymo, mes neturime šiuo metu e, įrodymų, duomenų iš e, gyvūnų gerovės agentūros. Laukiame 17 metų nuomonės Aišku, kad e, mus liūdina tie atvejai Prancūzijoje, nors e, būklė yra nedidelės rizikos Prancūzijoje, kontroliuojama rizika ir lauksime e, nuomonės, kuri bus pateikta kitais metais e, ir tada matysime, ką daryti toliau. Kai dėl duomenų apie baltymus Aš šios informacijos šiuo metu čia neturiu, tačiau galėčiau pateikti tuos duomenis vėliau. I... Labai ačiū. Nežinau, ar būtų dar klausimų. Ne? Ne visgi? Pane Grostet. Norėčiau grįžti prie to, ką Jūs pasakėte dėl Prancūzijos atveju. Jūs sakote, kad dėja E, Prancūzijos būklė yra pasikeitusi. Tačiau ar žinome užkretimo e, šaltinį Prancūzijoje? Ar galima aiškiai įsivaizduoti, kas ten įvyko? Prancūzai atliko labai išsamų tyrimą ir nenustatė užkretimo šaltinio. Ir todėl mes prašome EFSA ir visų valstybių, kurias turėjo tokių atvejų, pateikti tuos duomenis pastaraisiais metais, kad būtų galima išanalizuoti šį reiškinį. Tačiau Prancūzija atliko puikią gilę analizę, vykdė visus etapus ir šaltinio užkretimo vis tiek nerado. We... Labai ačiū. Galime mm, baigti ir diskusiją dėl šio klausimo ir dabar padaryti pertrauką posėdžio. Pasimatysime po pietų trečią valandą ir na, tęsime šios dienos posėdį.